finanziaria la relazione dell'onore. Dabar mūsų laukia diskusijos dėl finansinių priemonių, pono Ferberio pranešimas, e, piknaudžiavimas padėtimi rinkoje ir vertybinių popierių, tai mažodis ponai Ferberiai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai, mėly kolegos, Labai apgailestauju, kad tarybos atstovų nėra salėje, norėčiau juos pagirti už tai, kad per labai trumpą laiką sugebėjome atlikti reikiamus pakeitimus ir kadangi komisijos narys jau užsidėjo ausinės, tai galiu pradėti kritikuoti komisiją, kai 2014 balandį, noriu priminti, šiame parlamente mes patvirtinome MIFID ir MIFID dokumentus, tai manėme, kad patvirtinome svarbiausius finansų sistemos administravimo teisės aktų rinkinius, tačiau dabar apgalėstaudamas turiu pasakyti, kad e, praėjus dviejams metams mes diskutuojame dėl terminų pratesimo vieneriems metams ir dėl jo, dėl šio pasiūlymo turėsime balsuoti vien todėl, kad e, atsakinga tarnyba nesugebėjo per pakankamai trumpą laiką sukurti reikiamos infrastruktūros ir komisija nesugebėjo 2014 patvirtinto tvarkaraščio įgyvendinti. Noriu konstatuoti, kad jeigu jau praėjusią kadenciją galėjome išskirti kokį nors labai svarbų darbą, kurį turėjome nudirbti, tai yra turėjo būti finansų rinkos stabilumo užtikrinimas, prieigos prie finansinių produktų užtikrinimas. Mes turėjome pasirūpinti tuo, kad e, sudarant ypatingai didelio dažnumo sandorius e, reikia įvardinti visus svarbiausius aspektus, tačiau patvirtinti teisės aktai dabar įsigalios tik tai 18 metų sausis, dėl to mes galime tik tai apgailę stauti. Tuo tarpu mes, aš jau turiu minėję tarybą ir parlamentą, sugebėjome per labai trumpą laiką pasiekti ir mums prireikė mažiau laiko nei komisijai parengti savo pasiūlymą dėl nukelimo. Mes sugebėjome identifikuoti tuos aspektus, kuriuos komisija praleido ir mes sugebėjome padaryti tai, ko iki šiol Europoje nebuvo sugebama padaryti. Tai yra sugebėjome ištaisyti problemas, kurios buvo nustatytos įgyvendinant priimtus nutarimus. Tai reiškia, kad e, teisėkuros institucijos iš tiesų negali atsižvelgti į, į galimai iš kilsančias problemas, tvirtinant, rengiant atinkamus teisės aktus, todėl reikia post factum prisimti, e, atlikti tam tikras e, korekcijas ir aš noriu padėkoti mūsų parlamento frakcijų šešėliams pranešėjams, kurie sugebėjo grįžti prie šio klausimo, atlikti tam tikras korekcijas ir taryba pademonstravo reikiamą lankstumą, turiu minėjau, pirmininkaujančius Niderlandus ir per labai trumpą laiką sugebėjome suderinti savo pozicijas. Tai yra, pamėginame identifikuotas problemas ir klaidas ištaisyti, kad jos nebūtų perkeltos į būsimus e, teisės aktus ir e, tokiu modeliu mes turėtume vadovautis ir ateityje priimdami naujus teisės aktus e, ir mes galime tą padaryti pakankamai greitai. Dabar prašau komisijos kuo greičiau patvirtinti trūkstamus reglamentuojančius techninius standartus tam, kad rinkos galėtų žinoti, kas jų laukia, kad sistemos galėtų būti gyvendintos ir koreguotos. Norime stabilių finansų rinkų, norime, kad finansų rinkomis pasitikėtų investuotojai ir norime išvengti praeities klaidų ir sukrėtimų. Taigi bendromis pastangomis šio bendro tikslo ir turėtume siekti. Ačiū. Čia ponai Ferberiui dabar žodis komisijos nariai Hilui, prašau. Mr. President, thank you. And uh, I'm very pleased to have. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pirmininkė, labai džiaugiuosi galėdamas aptarti šiuos pakeitimus. Iš tiesų parlamentas nudirbo labai nemenka darbą ir iki Liepos mėnesio taryba turi jau pateikti atitinkamas išvadas. Taip pat labai dėkoju pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už tai, kad labai e, tiksliai atkreipė dėmesį į probleminės vietas. Iš tiesų tai yra mūsų finansinių reformų pagrindas. Rinkos turi būti skaidrinamos, uh, Pittsburghe G20 susitikime taip pat buvo kalbama apie rinkų pertvarką, buvo kalbama apie tai, kad rinkos turėtų veikti geriau, atspariau, kad jos taptų stabilesnės. Ir žinoma, e, reikėtų e, gerinti investavimo aplinką. Investuotojai turėtų, investuotams turėtų būti suteikiama tinkama informacija. Uh, E, reikėtų vengti interesų konfliktų, konfliktų, taigi dėl tikslo yra susitarta ir mums reikia, kad e, atitinkami teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami, kad rinka nebūtų iškraipama, kad būtų tinkamai investuojama, kad verslo atstovai galėtų tvarkyti su iškylančiomis rizikomis. Ši reforma visada bus labai svarbi. Mes čia kalbam apie maždaug 15 milijonų įvairiausių finansinių priemonių. Taigi e, reikalingos labai išmanios IT sistemos. Ir manau, kad dokumentui parengti reikėjo pakankamai daug laiko. Naujasis dokumentas turi veikti tinkamai, kai jau juo bus pradėta naudotis. Ir e, mes e, ištesėme naudoj, įsigaliojimo terminą, jis nutestas iki 2018 metų ir dar kartą noriu padėkoti parlamentui už puikius pasi, pasiūlymus, kaip, inus, kaip ir ponas Ferber, mes turim dar kartą uh, peržiūrėti pagrindinius paketo aspektus, bet taip pat turim atlikti ir techninio pobūdžio pakeitimus, norint pagerinti išdėsitas taisyklės. Be to reikia patikslinti skaidrumo reikalavimus. Tokias pastabas pateikė ir ESMA ir manau, kad parlamentas labai tinkamai padeda subalansuoti uh, šį skaidrumo aspektą, užtikrinant, kad skaidrumas pasiekiamas ten, kur jo reikia, bet ne, e, nekeliama papildomų reikalavimų ten, kur nereikia. Kad... Taigi, padidinus e, skaidrumą SFT srityje, E, mes gautume mažai naudos, tačiau sukurtume papildomą naštą. Taip pat reikia užtikrinti, kad e, į šį, į šią apibriežtį nepatektų nefinansinę veiklą vykdančios bendromis. Mes e, tikimės, kad Liepos mėnesį jau bus patvirtintas paketas ir tuomet viskas įgaus didesnį pagreitį. Esmos mes paprašėm peržiūrėti savo pasiūlymus, atsižvelgti į tas problemas, kurios paminėjo parlamentas. Aš tikiu, kad e, atsižvelgus į šias rytis, dokumentas bus puikesnis, bus gerai patobulintas, ir nuo 2018 metų sausio įmonės jau taikys šį dokumentą. Mes turim užtikrinti, kad teisės aktas būtų įgyvendinamas tinkamai, kad vartotojai būtų apsaugoti, kad viskas rinkos veiktų efektyviau. Ačiū. Grazie, komisario Hill. Ora passiamo. Ačiū Pone komisijos narykilai, dabar persime apie frakcijų atstovų. Ponas Karas, apie vardu. Pone komisijos nariai, ponės panašėjau, gerbiamas ponės ir ponai. Mes ne tik tai norime, bet mums yra būtinos stabilios finansų rinkos. Tai būtent tokios finansų rinkos, kurios sudarytų sąlygas susigražinti pasitikėjimą finansų rinkomis. Būtent, kad visuomenė galėtų pasitikėti tomis finansų rinkomis. O tam būtina, kad ten, kur reikia, turėtų būti užtikrintas reglamentavimas, bet tas reglamentavimas turi būti skaidrus ir turi būti užtikrinta, žinoma, ir kontrolė. Pirmiausia, turėtų būti ginami indėlininko indėliai, tai būtent tai yra mūsų kaip Europos parlamento pagrindinis uždavinys ir tai galima pasiekti tik tai tada, kai yra užtikrinamos techninės sąlygos. Ir tos e, techninės sąlygos iki šiol neegzistavo. Ir pranešėjas būtent į tai atkreipė dėmesį, kad viena vertus yra tam tikra spraga priežiūroje, o komisija e, pateikia dabar atinkamus pasiūlymus, kurie užpildytų šitą spragą savo deleguotasis teisės aktais. Ir būtent ponas Ferberis kaip tik tai atkreipė dėmesį į tai, kad dabar uh, Dėrybose su taryba buvo laimėta šiek tiek laiko ir galime įgyveninti atinkamus teisės aktus. Nors, žinoma, yra e, tam tikrų įgyvenimo problemų, jos yra šiek tiek pataisytos, bet jos vis dar egzistuoja ir tam reikia e, šiek tiek daugiau laiko. Dėl to atidinamas šių teisės aktų įgyveninimas. Reikia pasakyti, kad netgi pratesus įgyvenimo laiką vis tiek to laiko trūksta. Ir dabar, pavyzdžiui, Prancūzijoje, pavyzdžiui, kyla tam tikra netikrumo banga. Ir pirmiausia, reikia atsižvelgti į tai, kad dabar turėtų būti gyventas atitinkamas projektas, kad mes turėtume stabilesnės finansų rinkas ir labiau prižiūrimas 2018 metais. Pone Karas, minus kortelės klausimas jums. Pone Karas. Jums užduodamas klausimas pagal Melinos kortelės procedūrą. Ar atsakysite? Pane Sanį. Ačiū. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti ir kolegai, kad jis atsakys į mano klausimą. Mes sutinkame visi su tuo, kad mums reikia taisyklių, kad e, reikia skaidrumo, kad visi suprastų tas taisyklės. Tačiau ką gali nuveikti ES, jeigu, pavyzdžiui, vienos valstybės narės e, bankas nesilaiko tų taisyklių. Pirmiausia, tai aš kalbu apie Vengrijos banką. Pone Karas. Na, ponė pirmininkė, kaip žinote, apskritai centriniai bankai yra nepriklausomi. Ir jie pirmiausia yra priklausomi nuo Europos, tikriau ne Europos, nuo nacionalinio parlamento kontrolės, Ir mes kaip e, Europos parlamentas mes galime aptarti tas problemas su nacionaliniais e, parlamentais, ieškoti atitinkamų sprendimų būtų būtent slypinčių nacionalinėje teisėkuroje. Prieš ateikiant žodį poniai Dots, aš norėčiau informuoti, kad e, mūsų diskusijos turėtų būti baigtos 12 12.15, nes e, po 12.15 mes balsuosime. Taigi kalbėkite tiek, kiek jums yra skirta laiko. Kitu atveju aš negalėsiu leisti jums kalbėti pagal Milnos kortelės procedūrą ir besmataniškus prisakymus. Dabar panedots. Ačiū, e, panė pirmininkė. Iš tiesų, po finansinės krizės pateiktose teisės aktuose, e, tai būtent finansinių rinkų reguliavimo direktyvoje ir kitose direktyvose, yra aptariami svarbus dalykai. Bet kaip ponas Ferberis pasakė, kad tai yra ryštingi teisės aktai, kuriais būtent mes e, siekime užtikrinti skaidrumą mūsų finansų rinkose, rinkose apsaugoti savo e, klientus, tai būtent nustatyti atitinkamas technologijas, kontroliai ir taip pat apsaugoti nuo sukčiavimo. Tačiau tai reikėjo padaryti jau prieš finansų krizę, nes dabar dar mokame didžiulę kainą, mes visi. Iš esmės, nors šitie siekiai yra ryštingai, tai sudėtinga sukurti tokią techninę bazę, kuri padėtų užtikrinti skaidrumą, kontrolę, e, būtent 2017 metais. Tai yra, žinoma, liūdinantis faktas. Būtų e, žymiai geriau, jeigu parlamentas būtų žinojęs apie šią problemą anksčiau. Bet dabar svarbu, kad mes išspręstume šias problemas. Aš nesu pasirengusi pritarti šiam pasiūlymui, kad būtent būtų 12 mėnesių nukeltas šitas e, teisės aktų įgyvenimas. Aš manau, kad, e, kad e, Europos komisija imtųsi veiksmų, o ne tik informuotamos apie tinkamas problemas. Aš, aš manau, kad mums yra svarbiausia kiekviena diena. Ir uh, sausio 3.2018 metais turėtų būti paskutinė diena. Tai būtent, kai turėtų būti gyveninti teisės aktai. O ir mes neturime vėluoti nesekundės. Taigi aš norėčiau padėkoti ponui Ferberiui, pranešėjai, už puikų bendradarbiavimą. Mes aiškiai turime išsiųsti žinutę iš parlamento, ko mes tikimės iš Europos vertybinio popierio rinkų institucijos ir kitų institucijų. Taigi būtent mums reikia nuolat teikiamų pažangos ataskaitų ir nuolat teikiamas naujos informacijos, kaip yra naudojama ta informacija, kad užtikrintume, kad 18 metais sausio 3 dieną būtų įgyventas būtent finansinių priemonių rinkų direktyvos mechanizmas. O dabar kalbant apie antrą finansinių priemonių rinkų direktyvą, mes Per 12 metų įsitikiname, kad e, e, mes e, turime teisę atmesti būtent tuos pasiūlymus arba tą informaciją, kurią mes gauname, jeigu nesilaikom atitinkamų reikalavimų. Nes e, mes matome, kad, e, sakykime, spekuliantai finansų rinkose dabar daro, ką nori, jie kelia kainas žemės ūkio produktų ir kitų dalykų. Aš manau, kad mes turime užtikrinti, kad tokių žaidėjų rinkoje nebeliktų. Aš e, dar kartą norėčiau pasakyti, aš norėčiau pamatyti, kad tos galtinės datos būtų užtikrintos, būtent kalbant apie finansų rinkas. Iš tiesų, komisija neatsižvelgia į mūsų rūpešius. Mes dirbame labai glaudžiai su, su komisija. Mes norime būtent, kad būtų gyveninti tie teisės aktai. Mes taip pat klausomės Europos vertybinio popierinkos institucijos pasiūlymų, bet jie turi klausytis ir mūsų pasiūlymų. Ačiū. Ponas Ozas Ikar. Vardu. Pane pirmininkė, ponės ir ponai, aš e, esu iš tų šalių, e, kurios e, pasisako prieš perkelimą atitinkamų direktyvų ir reglamentų į 18 metus, nes prieš, šimdami, prieš priimdami atitinkamą sprendimą vis tik tai mes turime sukurti techninę infrastruktūrą bei sudaryti sąlygas atitinkamų šalių ir <clears throat> ES institucijoms uh, atlikti parengiamusius darbus. Tai būtent dėl šios priežasties reikalingas tas 12 metų termino pratesimas. Situacija bus įvertinta e, atsižvelgiant į visas aplinkybės šių metų Liepos mėnesį. Taigi, e, siekiant, kad visa sistema veiktų sklandžiai, terminą reikia pratesti. Liberalų demokratų alijanso vardu, ponia Van Nieuwenhuizen, kalbės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo padėkos žodžių pranešėjų Markui Ferberiui už e, konstruktyvų e, bendradarbiavimą vadovaujant e, darybininkų komandai ir vadovaujant toms pakankamai sudėtingoms diskusijoms, kurių rezultatai turės didžiulį poveikį ne tik finansų rinkoms, tačiau ir visiems ES vartotojams ir verslui. Svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Komisija teigia, kad nori daugiau darbo vietų ekonomikos augimo, mes šiems tikslams pritarėme, tačiau ir finansų sektorius turi prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo, suteikdamas lengvesnėmis, palankesnėmis sąlygomis paskolas verslui. Komisija taip pat turi patvirtinti geresnę darbo atvarkė, už kurią yra atsakingas komisijos narys Timmermans. Tai yra labai sudėtinga padaryti, svarstant tokius klausimus, kurie susiję su MIFID ir MIFIR. Tačiau mes savo ruoštų atstovaujame Europos piliečių vartotojų interesams ir jie, žinoma, nori gauti kuo išsamesnę informaciją apie finansinės priemonės, kurio, kuriamis e, ketina pasinaudoti. Taigi mes matome, kad e, situacija yra pakankamai sudėtinga ir dėl to procesas juda lėčiau į priekinį planuota. Todėl mes e, teikiame pirmenybę geroms tinkamai veikiančioms greitų sprendimų prieimimui. Ir todėl mes pritarėme pasiūlymui nukelti įsigaliojimo terminą 12 mėnesių, tačiau e, šis sprendimas turi būti eiti viena greta su būtinybė patvirtinti taisyklės, kurios iš tiesų būtų priimtinesnės ir veiksmingesnės. Taigi mes turime ieškoti geresnių sprendimų, vienareikšmiškų sprendimų, apsiribojant tomis taisyklėmis, kurios iš tiesų yra naudingos ir reikalingos, nes turime žmonėms suteikti nieko didesnį kiekį nereikalingos informacijos, o e, turime suteikti jiems informaciją apie sandorius, transakcijas, kurios yra svarbios prieimant investicinius sprendimus. Taigi turime vadovautis sveika nuovoka. Nuolat turime palaikyti nuolatinį ryšį su finansų sektoriaus atstovais, su vartotojų interesų apsaugos organizacijomis tam, kad e, tiek sektorius e, neturėtų patirti didesnės naštos, tiek ir investuotojams būtų lengviau priimti sprendimus. Dabar buvom gal frakcijos vardu, pos Demazį kalbės, ponė pirmininkė. Praėjus beveik dešimtmečių nuo finansų krizės pradžios dar nėra patvirtintos ir gyvenintos tinkamai taisyklės, kuriamis būtų užkirstas kelias finansinėms spekulacijoms. Mano frakcija e, pritarė dantis grieždama pasiūlymui nukelti terminus, tuo tarpu kitos frakcijos pateikė pakeitimų pasiūlymų atsižvelgdamas į finansų lobistų spaudimą. Nepaisant parlamento pareikštų protestų esma e, agentūrai, dabartiniai nutarimai jos e, ne visiškai atitinka praėjusios kadencijos parlamento sprendimus ir e, dabar E, pagal dabar galiančius teisės aktus įmanoma kontroliuoti tik 30 procentų finansų rinkos. Čia mes atsiliekame nuo jungtinių e, valstijų. Ir aišku, kaip ant delno, kad ES nėra pasirengusi atremti kitos e, naujos krizės poveikį, o jos sėklas jau pradeda dygti. Ponas Lamberts. Ačiū, ponė pirmininkė. Šią vasarą sukaks devyneri metai nuo to laiko, kai prasidėjo finansų krizė vis dar finansų rinkos nominali vertė, nominali apimtis e, dešimt kartų didesnė už e, realią ekonomiką. Kitaip e, tariant, spekulacijos mastas siekia dešimt kartų yra didesnis už realią ekonominę vertę, kuri yra sukūriama. Kitaip tariant, kiekvieną dieną vyksta spekulacijos dėl žaliavų ir dėl maisto produktų svarbiausių. 2014 vasarį patvirtintas dokumentas, kuris turėjo būti pradėtas taikyti nuo 2017 pradžios, vis dar negalės pradėti veikti po pusės metų ir dabar komisijoje prašo nukelti įsigaliojimo terminą dar vieneriems metams. O tai parodo, šis prašymas parodo, kokia sudėtinga yra situacija ir kokia sudėtinga, kaip sudėtingai parengtas dokumento tekstas. Ir dėl šios sudėtingumo būtent yra prašoma vieneriais metais pratesti terminą. Tačiau ne vien tik tai to yra siekiama. Turime suvokti, kad per tuos papildomus metus bus dar papildomai spekuliuojama e, maisto produktų kainų srityje. Tokiu būdu dar labiau sumažės finansų rinkų skaidrumas. Kitaip tariant, susitaikydami su šiomis išimtimis mes taikstomės iš anksto su tuo, kad šis dokumentas, kurio nuostatos ir taip nėra pakankamai griežtai suformuoluotas, taptų dar silpnesnio poveikio. Būtent dėl šios priežasties mes ketiname balsuoti prieš atitinkamą pasiūlymą. Ačiū dabar ponas Valė FDD vardu. Dėkoju pirmininkė suprantu, kad finansų rinkų reglamentavimas yra labai sudėtingas dalykas. Tačiau mes skyrėm tam labai daug laiko, nes būtent šioje srityje gyventojai yra pažeidžiami. Jau buvo kalbėta, kad po finansų krizo, krizės rinka yra iškraipyta vyksta netinkama praktika šioje srityje. Taip pat atkreipėm dėmesį į bankų sektorių ir apie realią ekonomiką. Ponas Junkeris turėtų stengtis geriau reglamentuoti banko finansinių institucijų darbą, dėl to tikrai naudos gautų piliečiai. E, dabar kalbama apie tam tikras išimtis ir tos e, išimtis turės įtakos finansų institucijos bankoms ir tikrai negausim to skaidrumo, kurių, kurio mums e, reikėtų. Ypač biržos prekių srityje, kalbant apie išvestinės finansinės priemonės labai svarbu, kad tam tikros finansinės operacijos būtų vykdomos skaidriai. Bankai yra sisteminės organizacijos ir jeigu jie nevy, nevykdys darbų tinkamai, tai nukenties mokesčių mokėtojai. Taigi mes norim, kad tam tikros operacijos būtų vykdomos skaidriai noriu, kad būtume labai griežti reglamentuotindami bankų veiklą. Ir komisarė Hilsai, laikantis jūsų požiūrio, to pasiekti bus sunku. E NF pona Kapel. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos narhylė. Mes suprantame, kad reikia reformą atlikti būtent e, finansinių rinkų srityje. Ir mes sutarėme taip, kad reikia atidėti tos reformos įgyvenimą vieneriems metams. Iš tiesų, bet tai nereiškia, kad e, komisija ir, e, ir esma dabar gali daryti, ką nori. Gali tiesiog atidėlioti bet kokius teisės aktus. Aš manau, kad mes turime pasiruošti būtent sudėtingiams sprendimams. Kitiems metams mes negalime įgyveninti šito teisės akto, nes visas mechanizmas yra pernelik sudėtingas, bet mes turime atsižvelgti, kad vis dėlto neturi būti atidėliojama pernelik daug. Mes pirmiausia turime užtikrinti, sugriežtinti indėlininko apsaugą ir tam reikia, žinoma, užtikrinti, kad bankai teiktų ataskaitas laiku ir ir griežčiau reglamentuotas. Be to turėtų, turėtų būti atkreipiamas didesnis dėmesys į E, finansų įstaigas e, ir jos turėtų būti kontroliuojama žymiai griežčiau. Dar kitas dalykas, tai kad e, nebūtų vykdomos spekulacijos išvesniais finansiniais produktais, turėtų būti atiti, atitinkami patikros patikros mechanizmai, kad būtent e, emisijomis nebūtų, e, emisijų kvotomis nebūtų prekiami žemės ūkio produktais, kad būtų užtikrintas atitinkamos viršinės ribos, kaip pavyzdžiui 3 e, procentų riba emisijos kvotų prekybai, nes jeigu mes atidėliosim ir toliau, bus didelės problemos. Ponas Fontūrė, dėkoju pirmininkė. Manau, daugelis sutiktų, kad finansų rinkai tikrai reikia tinkamo reglamentavimo, kad e, visi su ta rinka susiję dalyviai gautų daugiau aiškumo. ES valstybės narės turi teikti tas garantijas ir atstovauti visų suinteresuotojų interesus. Reglamente buvo spragų, mes šiuo dokumentu stengiamės uh, reglamentuoti gyventojų e, ir atstovauti gyventojus. Mes turim pateikti atsakymus gyventojams ir pagal dabartinę direktyvą nepanašu, kad tai bus padaryta. Mes turim atsižvelgti daugybę labai rimtų problemų, turim kalbėti apie paprastus gyventojus, kurie nukenčia nuo šios rinkos. Mes turim griežtinti taisyklės investuotojams. Žmonės nori, kad mes ši institucija, institucija e, spręstų pačias pagrindinės problemas, kurios rūpi paprastiems piliečiams. Mes turim atstovauti daugumos interesus. Ponas Ketler. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, labai svarbu mm, atidėti tą terminą ir daugelis supranta tokio termino atidėjimo svarbą. Tačiau bėda ta, kad mes nespėjam pagal paskui vykstančius procesus. 2008 metais prasidėjo finansų krizė, sukrėtė labai stipriai visą Europos Sąjungą. Ji turėjo ir politinę, ir socialinę įtaką. Ir pasikeitė ne tik žmonių, bet ir parlamento požiūris į tam tikrus aspektus. Mes turim siekti, kad tokia finansų krizė nebepasikartotų. pasikartotų O dabar jau matom, pavyzdžiui, kad Kinijoje e, bankai susiduria su e, neigiama palūkanų norma, su ta problema. JAV, jungtiniai karalystiai taip pat e, labai daug problemų, o tai juk yra pagrindiniai finansiniai centrai. Taigi mums reikia tam tikro pereinamojo laikotarpio priemonių prieš pereinant, į, e, prieš pereinant prie to tvirtesnio reglamentavimo. Ačiū. Dabar neleidžiam užduoti klausimų pagal mėlynąją kortelę, todėl kad jau ir taip vėluojame, o po 12.15 turime pradėti balsuoti. Ponas Gotie, toliau. Dėkoju. Pirmininkė, mes tikrai šiandien labai e, svarbu, svarbę temą aptarinėjom ir šį dokumentą, šią direktyvą reikia patvirtinti, nes tai yra vienas svarbiausių dokumentų. Turime užtikrinti rinkos veikėjų stabilumą, turim užtikrinti uh, valstybių narių teisės ir mes turim e, net e, jeigu atidėsim reglamento įgyvendinimą, tai leisim atitinkamiems rinkos dalyviams e, sukurti IT sistemą. Parlamentas labai greitai apibendrino, kaip, kaip vykdomas visas darbas, pranešėjas e, atkreipė dėmesį į tam tikrus pakeitimus ir atsižvelgus į juos pats tekstas prieš jį gyvendinant bus tikslesnis. Tai norėčiau paskatinti poną Lamberts perskaityti tekstą, o ne uh, kelti kažkokių kontraversinių klausimų. Pasižiūrėkit, kokio pobūdžio tie pakeitimai. Jeigu atkreipsi dėmesį, kokio tipo tie pakeitimai, suprasit, kad viskas yra daroma pakankamai efektyviai. Jau tam tikros e, e, sritis yra reglamentuojamos teisės aktais. Finansų priemonių rinkų direktyva stengiasi suvienodini finansų rinką ir sukurti vienodas e, sąlygas finansų priemonių srityje. Todėl labai svarbu, kad pereitume į antrą etapą, kad kuo greičiau būtų e, e, dokumentas patvirtintas, kad 2018 metais galima būtų pradėti gyvendinimą. Šiandien e, kalbam apskritai apie tai, kaip veikia finansinių priemonių rinka. Todėl labai svarbu imtis veiksmuo kuo greičiau, kad išvengtume tam tikrų rinkos e, destabilizavimo. Mes šiandien daug kalbėjom apie maisto prekes E, turim užtikrinti, kad ir paprasti ūkininkai galėtų gauti gražą. Mes neturėtume e, kurti kažkokių ekonominių burbulų, kad e, auktų maisto kainos, kad žmonės nebežgalėtų jo įsigyti. Žinoma, kad mes turim reglamentuoti šią sritį, mes turim reglamentuoti finansinių priemonių rinką, kad būtų naudojamas, taikomos nustatytos taisyklės. Brigada, brigada, Ačiū, panė pirmininkė. Aš manau, kad po dešimties metų po finansų krizės dabar mes iš tiesų turėtume nustoti ryti tą karčią piliulę. Mes išgirdome šį ryt komisijos nario žodžius ir kad jisai sakė, kad užtenka teisintis. Bet finansinės spekulacijos vis dar vyksta, niekas nepasikeitė. Jau dešimt metų niekas nepasikeičia. iš tiesų dabar e, finansinėmis priemonėmis yra spekuliuojama e, daugybė, daugybė milijonų sumomis. Ir mes turime sustabdyti šias spekulacijas. Todėl dabar vėl kyla grėsmė, kad visuomenė vėl ištiks finansinė krizė. Iš tiesų, niekas nepasikeitė į teisinėje bazėje. Yra daugybė išimčių. 50 e, milijonų Mes kalbame apie šitokias sumas. Iš tiesų reikia uh, užtikrinti tinkamą reglamentavimą. Ir finansinės rinkos, žinoma, protestuoja prieš mūsų politikę, bet mes neturime ieškoti kažkokių išsisukinėjimų. Mes turime padėti uh, žmonėms patikėti Europos projektu. Pone Pai. MIFID direktyva bandoma užkirsti kelią bankams parduoti bet ką, bet kam, tai yra sudarinėti rizikingus sandorius, kurie neigiamai atsilieptų pažeidžiamiams klientams. Dabar siūlau nukelti direktyvos taikymo pradžią į 2018 metus, tai yra praėjus lygiai 10 metų nuo finansų krizės pradžios, finansų krizės, kurias, kurias sukėlė bankai, piknaudžiaudami savo klientų ir rinkos pasitikėjimą. Taigi mes čia turime kalbėti apie tai, kad komisija veikiausiai nerimtai traktuoja savo pačios teikiamus pasiūlymus arba daro nuolaidas didiesiams tarptautiniams bankams. Kaip komisija gali kovoti su bankų lupikavimu, jeigu pati siūlo nukelti atitinkamų priemonių įsigaliojimo terminus. Tik štai tokiamis priemonėmis jūs bandote priekiauti, e, kovoti su spekulacijomis finansų rinkose. Pone Tomk. Ačiū, ponė pirmininkė. Apgailestauju dėl to, kad e, kitais metais šios direktyvos nuostatos, kaip numatyta, neįsigalios, tačiau sutinku su kolegų mintimis dėl to, kad jeigu dėl įsigaliojimo terminų nukelimo bus geriau apsaugoti vartotojų interesai, tai galime su šiuo pasiūlymu sutikti. nagrinėjant direktyvos nuostatus buvo aptikta nemažai įvairių spragų, dabar bandoma jas užpildyti, bandoma tokiu būdu užtikrinti geresnį vartotojų apsaugą ir finansų rinkų veiksmingumą, reikia sukurti tinkamesnės, geresnės prekybos struktūras ir užtikrinti užtikrintesnę, konkur, kompetentingesnę finansų rinkų kontrolę. Visą tai daroma e, vartotojų, siekiant apsaugoti geriau ir tinkamiau vartotojų interesus. Reikia pirmiausiai sukurti e, atitinkamą domenų bankų sistemą, kuri leistų užtikrinti didesnį skaidrumą. Taigi visą tai atsižvelgiant, manau, kad teikime pasiūlymai yra reikalingi ir naudingi. Ačiū. Pone Gil dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai. Pranešėjo labai svarbu, kad parlamentas ir taryba susitartų dėl šios direktyvos. MIFID 2 ir MIFIR yra vieni iš didžiausių finansinių paslaugų rinką reglamentuojančių teisės aktų, kurie buvo būtini krizės akivaizdoje, kad būtų pažabota spekulacija ir tinkamiau apsaugoti vartotojų interesų. Vis dėlto apgailestavime, kad aspektai susijęs su informacinėmis technologijomis dabar verčia metams laiko MIFID ir MIFIR įsigaliojimą nukelti. Aš manau, kad komisija neturėtų šio mūsų sprendimo suvokti kaip savaime suprantamu. Ir mes e, tikimės, kad komisija mus nuolat informuos apie pasirengimą šių direktyvų teisės aktų įgyvendinimui nuo 18 metų ir jeigu nebus e, jie pradėti įgyveninti numatytų laikų, tai manau, kad parlamentas bus labai nusivylęs, kalbant apie antrąjį lygį ir e, jame numatytas priemonės, ypač e, susijusias su prekių rinkomis. Turime užtikrinti, kad busimieji ateities sandoriai nepadidintų ypač e, energijos išteklių ir kūro kainų. Nes pagal antrame ligmenyje numatytos priemonės neturėtų susilpninti tų e, ambicingų tikslų, kuriuos mes užsibrėžėme pirmajame ligmenyje, ponas Keli. Ačiū. Aš pritariu komisijos nariui ir jo pasiūlymui nukelti šio teisės aktų rinkinio įsigaliojimo terminą iki 18 metų sausio 1 dienos. Tas labai svarbu e, sprendimus priimti tinkamiau ir geriau, užuot jos prieimus greitai. <clears throat> Todėl palankiai vertinu, atsižvelgiant į pasaulio ekonomikos e, nuosmukį, ketinimus stabilu, stabilizuoti finansų rinkas ES, kadangi jos yra labai svarbios ekonomikos atsigavimui. Vis dėlto Šios rinkas būtina tinkamai reglamentuoti, jeigu mes to nesugebėsime pasiekti, tai gali turėti labai neigiamą poveikį ekonomikai. E, taip pat būtina patvirtinti tinkamas priemonės, kuriamis būtų e, apsaugotos investicijos. Ir tos priemonės e, jau seniai turėjo būti patvirtintos ir reikės kuo greičiau įgyvendinti. Taip pat būtina skleisti visapusiškai informaciją apie uh, netinkamą elgesį finansų e, rinkoje ir tai taip pat išsklaidytų nepasitikėjimą e, iš investuotojų pusės finansų rinkomis. E, tinkamos nuostatos ir jų gyvendinimas stabilizuotų mūsų ekonomiką, ateityje užkirstų kelią įvairiems finansiniams burbulams kilti. Taigi palankiai vertinu šios priemonės. Ačiū. Ačiū ponui Keliu, ponui Sandžodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Tekstas e, susijęs su labai sudėtingais teisės aktais, kurie buvo kuriami prie keletą metų. Mes kalbam apie finansinių priemonių rinkų sektorių. Po Panama paper skandalo žmonės uh, mano, kad e, finansų rinka susijusi su korupcija, pinigų plovimu ir taip toliau. Nebepasitikama bankais, bankai žmonių nuomonės siekia išvengti mokesčių mokėjimo. Dabartinėje Europoje reikia užtikrinti, kad priemonės būtų naudojamos tiksliai ir tinkamai. Turim užtikrinti, kad finansų priemonių rinkos atitiktų šiandienos priem, poreikius, kad būtų apibrėžtas etiškas, socialus elgesys šiuose rinkose. Kitaip nepasieksime savo tikslų. Ponas Kosolino. Akivaizdu, kad mums reikia ištesti terminą iki 18 metų, kad sukurtume tinkamą infrastruktūrą atitinkam, tuo užsims atitinkamos institucijos, tačiau ateityje turim nusistatyti tikslesnius terminus. Turim užtikrinti pereinamą į laikotarpį, kad esma galėtų peržiūrėti turimos išteklius, mes turim padėti investuotojam, vartotojam, turim užtikrinti rinkų skaidrumą, turim pasirūpinti, kad žmonės pasitikėtų finansinėmis rinkomis. Mes negalim kelti labai aukštų tikslų ir tiesiog paskui nieko nebedaryti. Mes e, turim labai efektyviai dirbti šiuo perinamojo laikotarpiu. Ačiū, ponio pirmininkė, finansų rinkų reglamentavimas yra būtinas, jam pritarė beveik visi ES piliečiai, kurie labai dažnai tampa įvairių kryžių, kurios tęsiasi nuo 2008 metų aukomis, todėl e, Labai svarbu, kad pradėtų veikti kartais sudėtingas finansinės priemonės naudingos mūsų ekonomikai. Aš noriu pabrėžti vieną dalyką, kad šis pranešimas iš tiesų neturėtų būti laikomas pretekstu komisija ateityje atsisakyti būtinų priemonių, siekiant užkirsti kelią spekulacijoms <clears throat> žaliavomis ir maisto prekiamis. Manau, kad tas susirūpinimas, kuris mums kyla, ypač socialdemokratų frakcijoje, yra susijęs su uh, E, rinkų liberalizavimu ir tam tikra e, praktika rinkoje, kurios taikymas leistų įsigalioti e, kapitalo interesus ginantiems asmenims, tačiau iš esmės pritarėme šiam pasiūlymui. Pana pirmininkė, sako ponas Denano, piliečių vartotojų apsauga kovas su bet kokiamis e, spekulacijos apraiškomis, e, finansinių transakcijų saugumo užtikrinimas. E, šių tikslų būtina pasiekti kuo greičiau. Iki šiol veikia nekontroliuojama finansų rinkos sistema, kuri darė žalą realiai ekonomikai. Taigi pribrendo laikas susijimti ir e, pradėti taikyti veiksmingas teisės normas, kurios apsaugotų Europos piliečių vartotojų interesus. Yra sakoma, kad velnės slepiasi detalėse, taigi turime tas detalės kuo greičiau e, išsiaiškinti tam, kad galėtume išvengti naujos finansų krizės. Ponas Marijas, ačiū ponė pirmininkė. Manau, kad šių teisės aktų sėkmė didžiai dalimi priklausys nuo ataskaitų teikimo sistemos veiksmingumo. Aš manau, kad ESMA ir nacionalinės e, už e, vertybinius popierius ir rinkas atsakingos institucijos turėtų sukurti referencinių duomenų sistemą, kurią pasitelkus būtų galima tinkamiau užtikrinti centrinės institucijos ir nacionalinių institucijų bendradarbiavimą, kad būtų užkirstas kelias piknaudžiavimui rinkose. Todėl manau, kad taisyklės, kurios yra patvirtintos ir skirtos finansinių įstaigų veiklai licenzijuoti, dabar aiškiai parodo, kad e, pasirinkta skaitomybės metodika dar nėra patikima ir aš tikiuosi, kad per pirmiausius metus mes šią spragą sugebėsime užpildyti. Ačiū pirmininkė, sako ponas Sinadinas. Dėl finansų rinkos prigimties jų e, veikla yra susijusi su nemaža rizika, todėl e, man, už manipulacijas finansų rinkose, kurios e, daro neigiamą įtaką investicijoms, turi būti numatyta baudžiamoji atsakomybė, turi būti užtikrinta aiškiai veikianti duomenų e, atskaitomybės sistema, turi tinkamai veikti rinkų priežiūros institucijos, e, e, kurios galėtų atremti ir vyriausybių daromus spaudimus, prisiminkime Simičio vyriausybę e, Graikijoje, kurios veiksmai atvėrė kelią įvairiems finansų burbulams mm, ir kilti. Taigi turime nustatyti labai aiškę sankcijų sistemą kurią pasitelkus būtų galima skirti nuobaudas ir apsaugoti privačius investuotojus. Ačiū. Um, Pane pirmininkai, ačiū. Aš tikrai aš norėčiau nuo pagrindinių principų, gerą reglamentavimą. Iš tikrųjų reikia nustatyti tinkamas galutinės datas ir jų laikysit. Man nepatinka nesilaikyti tų galutinių datų ir aš tikrai suprantu, jūsų visų būkštajimus ir labai dėkoju už jūsų paramą šią progą. Aš manau, kad dabar e, pagrindinis argumentas yra pagristumas. Tai būtent e, pagristos galutinės datos, kada gali būti įgyvendintas, įgyvendintas teisės aktas. Aš noriu užtikrinti, kad mes laikysimės galutinių datų, kurias mes nustatome. Tai mes turime būti realistais. Ir būtent į tai atsižvelgdami mes ir nustatome tokias datas. Atidėjome jas metams. Ir dauguma tų priemonių, kurios virželio mėnesį turėtų būti gyvenintos, jų, jų jau, jos jau yra gyvenintos, jos jau yra per pastarosius mėnesius įgyvenintos čia kai kuriuose srityse. Čia pirmiausia, taip galite pamatyti ir mūsų pateiktose pasiūlymuose. Ir dabar kalbant apie tos klausimus, kuriuos uždavė mūsų parlamentas, mes į juos reaguojame, mes a, taip pat a, sekame situaciją išvestinių finansinių priemonių rinkoje, mes taip pat apie garantijas esame nustatę atitinkamus pasiūlymus. Dabar kalbant apie žemės ūkio išvestinius finansinius produktus, tai mes turime nustatę atitinkamas viršutinės ribas, kiek galima kelti kainas, kad nebūtų spekuliuojama būtent žemės ūkio produktais kad nebūtų tos rinkos pernelyg sviruojančios. Kaip, kaip žinote, mes patikėme peržiūrėtą pasiūlymą, kuriame atsispindi ir mūsų idėjos, ir jūsų idėjos, kad, kad ateities mechanizmas būtent būtų labiau pritaiktas prie realios situacijos. Taigi mes dabar įvertiname dabartinis pasiūlymas, dabartinė realią situaciją, kaip, kaip sviruoja kainos, kaip atsispindi tas kainos sviravimas atitinkamuose finansinėse rinkose. Mes norime užtikrinti, kad taisyklių taikomos rytis yra tinkama ir kad mes paskatintume finansinės rinkas e, e, veikti pagristai ir atsargiai, kad jos laikytųsi savo įsipareigojimų, kurios prisėmė vartotojų atžvilgių. Taip pat antro lygmens priemonės taip pat turi būti įgyvenintos kuo greičiau. Aš esu nusiteikęs kuo greičiau paskatinti tų priemonių įgyveninimą. Žinoma, tai nėra leidimas mums daryti bet ką savo kompetencijos ribose, bet aš bet kokiu atveju teiksiu visą informaciją apie pažangą, kurią mes pasieksime Europos parlamentui. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponai Ferberiui. Ačiū, panės komisijos nariai, mėly kolegos. Pirmia, norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo diskusijose. Aš norėčiau tik tai aiškinti kelis punktus. Pirmiausia, aš kaip pranešėjas niekada nepritariau šitam atidėjimui. E, vien, vien todėl, kad tam e, pirmia, to pirmiausia reikalavo pramonė. Ne, iš esmės jeigu taip sakytume, kad mes sekėme tik tai e, pramonės pasiūlymais, tai meluotume šiame parlamente. Mes e, atsižvelgėme pirmiausia e, į tai, kad nacionalinės priežiūros institucijos galėtų tinkamai atlikti savo darbą. Antras dalykas. Tai dabar dėl to pasiūlymo, dėl kurio balsuosime. Pirmiausia, jame kalbama apie reguliacinius ir techninius standartus apie kuriuos mes jau kalbėjome. Ir mes, kaip parlamentas, išaiškime savo poziciją dėl tų standartų ir mes tikimės, kad komisija atsižvelgs į mūsų reikalavimus. Tačiau a, tai nėra vienintelis dalykas, dėl kurio mes balsuojame. Ir trečias dalykas, dabar tie punktai, kuriuos mes minėjome, a, jie nėra susiję su pramonės atstovo reikalavimais. Aš e, per pastarosius porą metų kartu su šelniais pranešėjais kalbėjomės su ESMA, su Europos vertybinio popierio rinkų institucija, su komisija ir, ir sprendėme klausimus, kaip galime spręsti atskiras problemas, konkrečias problemas. Ir komisija pasakė, kad kai kurios a, problemos yra neišsprendžiamos, nes nėra direktyvos šio klausimu. Ir į tai mes taip pat atsižvelgėme. Ir dar vienas dalykas. A, Dabar dėl prospekto direktyvos. Tai kalbant apie e, finansinių priemonių rinkų direktyvą, tai būtent mes norime užtikrinti atitinkamus e, reikalavimus, užtikrinančius geresnį reglamentavimą. Bet tai nėra pramonės atstovų reikalavimai, kurias, kurias mes norime patenkinti. Mes norime užtikrinti sąžininką konkurenciją, o net virkščiai, kaip teigiama. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie bendradarbiavo ir jūsų pasiūlymės teiks drąsos ateičiai. Grazie, onorevole Ferber. Grazie a tutti i colleghi per. Ačiū, ponė Ferber. Ačiū.